prieštaraujančiųjų iki rydienos ketvirtadienio, tuomet e, ši taisyklės interpretacija taps galiojančia. Ar kažkas norėjo pasisakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Ankstesnėme posėdėje mes kalbėjome apie Rusiją. Mes komiteto ir tarybos pirmininkams nusintėme signalą ir paprašėme, kad būtų kalbamasi apie Rusijos rinkimus. Dabar esame informuoti, kad viena partija Rusijoje negavo teisės už, re, užsiregistruoti. Saugumo ir, ir bendradarbiavimo organizacija taip pat mus informavo, kad ir stebėtojai negavo teisių. Taigi prašau, kad kuo galima greičiau būtų gautas pareiškimas apie padėtį Rusijoje, tam, kad galėtumėme surenkti diskusijas šią temą. Aš manau, kad tas yra būtina. Ačiū ponas Svoboda. Ačiū pirmininkė. Trumpai norėčiau pritarti šiam siūlymui. Tai yra politinės valios klausimas. Būtent pareikalauti, kad vyriausioji galiotinė atvyktų į Liepos mėnesio sesiją ir pateiktų pareiškimą šiuo klausimu. Taip, ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tuomet atsižvelgiame į jūsų prašymą surenkti diskusijas ir jį perduosime kompetitingoms institucijoms. Dabar pereikime prie darbo atvarkės punktų. Darbo atvarkė buvo patvirtita pirmininkų sueigoje Birželio 9 dieną, darbo atvarkė visiems yra išdalinta. Po konsultacijų su politinėmis frakcijomis mes nusprendėme pateikti štai kokį pasiūlymą dėl darbo atvarkės pakeitimo. būtent šiandieną, dėl šiandienos ir rydienos darbo tvarkių pakeitimo. Balsavimas dėl Kastar pranešimo dėl Europos aktyvaus senėjimo metų yra atidedamas į Liepos mėnesio sesiją. Tad Tarelos pranešimas dėl traktorių, kurie patenka į rinką pagal ankstumo schemą, e, dėl jo balsuosime. Pakeitimų pateikimo terminas tam terminui baigėsi šiandien 4 val. po pietų. Ar būtų pastabų? Ne. Kągi, tuomet pakeitimus patvirtiname. Be kita ko, gavome štai kokį pasiūlymą dėl trečiadienio darbo tvarkės keitimo žaliųjų. Frakcija paprašė surenkti bendras diskusijas, kad paprašė, kad bendrosios diskusijos dėl valdysinos paketo įvyktų iškart po diskusijų dėl Europos vadovų tarybos pasirengimų diskusijų prieš des pranešimo aptarimą. Kas norėtų pasisakyti už šį siūlymą? Niekas nenori pritarti tokiam siūlymui? Prašau. Jūs nenorite pasisakyti? Kągi, tuomet balsuojame iš karto. Kas už žaliųjų siūlymą tokiu būdu pakoreguoti šiandienos darbo atvarkę? Kas prieš tokį siūlymą, kas susilaiko? Atmesta. Kągi, šiandienos, šiandienos darbo atvarkė nekeičiama ir periname prie rydienos darbo atvarkės, ketvirtadienio darbo atvarkės. Kairieji paprašė, kad balsavimai dėl pranešimų dėl ekonominės valdysenos būtų atidedami kitai plenariniai sesijai. Ponas Kliūtė, Kliūtė pasisakys apie tai, pristatys pasiūlymą. Kalba eina apie balsavimus dėl ekonominės valdysenos pranešimų būtent, kad dėl šių pranešimų būtų balsuojama Liepos mėnesį. Ekofino tarybos posėdis įvyko pirmadienį ir buvo pateikti pasiūlymai kompromisams pakeisti. Taigi mes kaip parlamentas neturėjome pakankamai laiko detaliai viską peržiūrėti, nebuvo viskas išversta, taigi panašu, kad taryba daro šiek tiek spaudimo Ir mes prašome kolegų pritarti mūsų siūlymui ir atmesti, atsispirti tarybos spaudimui ir būtent pritarti tam, kad balsavimas būtų atidėtas. Pirmininkas. Dėl šio prašymo galiu suteikti žodį vienam, kuris prit, pritarė ir kitam, kuris pasisako prieš. Dabar kas pasisakys už šį pasiūlymą, kas pasisakys prieš šį pasiūlymą? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europai skubiai reikalingas euro tvirtas pagrindas. Mes apie šį paketą kalbėjomės jau ne vieną mėnesį. 98 procentais yra susitarta su taryba. Ir norėtumėme, kad būtų balsuojama rytoj, kad Europos parlamentas išsakytų savo nuomonę balsavimo metu čia plenarinėme posėdėje ir reikalingos tolesnės dėrybos su taryba tam, kad mes galėtumėme pasiekti galutinio susitarimo prieš vasaros atostogas, tam, kad padėtumėme tvirtą pagrindą eurui. Ačiū. Dėkoju. Jeigu kas, kažkas norite pasakyti už tai, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Susidurėme čia su paketu, kuris buvo pakoreguotas paskutinę minutę. Ekofino taryboje. Tačiau tas paketas nebuvo išvestas į vairias kalbas. Yra tik viena versija, bent jau aš gavau tik tai angliškąją dokumentų versiją ir dėl to mums nėra įmanoma tinkamai susipažinti su dokumentu, išsiaiškinant, kas buvo pakeista. Antras dalykas, čia susidurėme su tais klausimais, kurie yra ypatingai reikšmingi, turintys didelių padarinių mūsų valstybėms ir mūsų žmonėms. netgi padarinių, kuriuos išgyvename dabar Graikijoje, Airijoje ir panašu ir Portugalijoje. Dėl to mes laikomės nuomonės, kad reikia atidžiai peržiūrėti pakeitimus. Dėl to prašome, kad būtų atidedamas balsavimas iki Liepos mėnesio plenarnės sesijos. Pirmininkas, ačiū. Kas už šį siūlymą, prašau pakelti rankas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas pasiūlymas. L'ordine dei lavori è quindi così fissato. Passiamo al... Taigi, darbo tvarkė nekeičiama.